Protokolai. Balandžio 6 dienos protokolai jums buvo pateikti, ar kas nors turi pastabų. Jeigu ne, tai skelbiu, kad protokolas patvirtintas.